Komisija spalio viduryje pateiks komunikatą, o jūsų, ponė Giorensai, pranešimas bus mums nepaprastai naudingas rengiant šį komunikatą. Labai e, nuoširdžiai dėkuoju komisijos nariai ir dėkuoju pranešėjui ponui Giorens. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra e, pono Francisko Sosa Wagner pranešimas energetikos infrastruktūros prioritetai 2020 metams ir vėlesniam laikotarpiu. Prašom žodis jums keturioms minutėms. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už labai malonų bendradarbiavimą rengiant pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti ir visiems kitiems komiteto nariams. Prieš 60 metų buvo įkurta Europos anglių ir plieno bendryje. Ir geriausias būdas prisiminti metinės yra kalbėti apie energetikos infrastruktūrą Europoje. Mes šiandien esame nusistatę labai aiškius tikslus šiai politikai. Norime už, su, sukurti, užtikrinti bendrą rinką, skatinti atsinaujinančius energetikos šaltinius, kad kovotume su klimato kaita, taip pat užtikrinti E, atsargų e, tiekimo saugumą, atsargų diversifikavimą. E, labai aiškiai labai aiškiai kalbama apie mm, šiuos dalykus komisijos pranešime ir taip pat mūsų pranešime. Mes siekime, kad būtų pagerinta energetikos infrastruktūra, ji kad būtų atnaujinta, nes dabar yra gerokai pasenusi, atgyvenusi, nėra gero koordinavimo. Mes matome, kad vėjo energetika, jos e, plėtojimas įgauna pagreitį Šiaurės Afrikoje, Pietų Europoje, didelis potencialas egzistuoja. Taip pat yra e, elektros energijos kaupimo dalykai gana problematiški. Ne viską galima bus mums išspręsti, jeigu nekursime naujų tinklų, naujų sistemų Europoje, kurios sujungtų Europos šalis ir taip pat Europą su trečiosiomis šalimis. Turime būti ambicingi, turime e, siekti ambicingai naujos infrastruktūros, reikia gerai atrinkti europinės svarbos projektus, Turime taip pat e, siekti, kad nebeliktų energetikos salų. Turime užtikrinti, kad projektai būtų pakankamai greitai įgyvendinti ir reikia išspręsti problemas susijęs su licencijavimu valstybėse narėse. Turime užtikrinti e, tai, kad finansavimas pritrauktų privačių lėšų Ir aišku, reikia, kad e, valstybių lėšos, viešosios lėšos nebūtų blokuojamos. Reikia galvoti apie išmaniuosius tinklus. Tai yra labai svarbu būsimoms energetikos sistemoms. Taip pat ir reikia galvoti, kaip sumažinti paklausą, nes tai sumažins mūsų priklausomybę nuo energetikos importo. Pranešime buvo norėta pasižiūrėti į licencijų ir leidimų išdavimo procedūrą įgyvendinant projektus. Reikia labiau dar pasigilinti į šią sritį. Žmonės prieštaraus priešinsis e, projektams, kurie uh, E, sieks kažką pastatyti, sukurti ten, kur jie gyvena. Mes turime kažkokiu būdu e, leisti žmonėms tarti savo nuomonę per tam tikrą laiką, išsisakyti dėl numatomų projektų. E, mes turime galvoti apie projektus, kurie būtų naudingi visiems. Šiam sektoriui reikia atitinkamos teisinės bazės. Kol kas energetikos politika Europos Sąjungoje ir už jos nepasižymėjo europietiškosiomis savybėmis. Mes norime patikimos e, energetikos politikos, norime užsitikrinti energetiką Europoje, mes turime įveikti e, sunkumus, nes tai neleidžia mums sukurti stiprios Europos šiandieną, šiais metais, kurie yra e, ypatingi metai minint e, Anglių ir Pieno bendrijos e, metinės 60-asias, mes turime daug apie tai kalbėti. Floor. Ačiū. Atrodo, keletas parlamentarų nori pasisakyti. Pirmiausia, sutikšiu žodį ponui Karenš. Mes visi esam pirduši. La, labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi esame įpratę rinktis. Turime pasirinkti, kai reikia pirkti muilą, šampūną ar televizoriaus aparatą, ar telefono aparatą. Taip pat galime rinktis telefono operatorių. Kaip vartotojai mes turime galimybę rinktis ir e, geriausią kainą už geriausią kokybę. Tai yra konkurencija. Tačiau praktiškai Europos energetikos rinkose dažnai pasirinkimo nėra kai e, turiu galvoje elektros ir dujų pirkimą. Kodėl? Todėl, kad e, mums trūksta e, jungčių ir infrastruktūros, kuri užtikrintų deramą rinką vartotojams. Šiame pranešime Europos parlamentas labai aiškiai pareiškė, jog Europos vartotojai nusipelno turėti galimybę rinktis ne tik šampūną ir muilą, bet ir energijos tiekėją. Mums iš tiesų reikia turėti tokį pasirinkimą ir turime gauti geriausiai manomą kainą. Alvenč. Ačiū, ponė pirmininkė. Inovacijos ir modernizavimas be bejonės e, suteikia nepaprastai daug galimybių E, tolevesnėme energetikos vystime. Turime Europą 2020 strategiją. Energetika čia turės keistis labai ženkliai visuose regionuose. Todėl labai svarbu matyti, kad čia yra iškelta iniciatyva, kuri pagerintų energetikos rytį. Mes e, turime naudotis novatoriškais projektais, kurie yra mažiau rizikingi. Pavyzdžiui, Azorų salose yra keletas energetikos projektų, naujai sukurtos bendrovės tai daro. Ir tokiu būdu e, mes turime tik užtikrinti galimybės jiems projektams įgyvendinti. Būtina juos diskutuoti, kad pasiektume geriausių įmanomų rezultatų palankių visiems Europos e, tiekėjams. E, turime suvokti, kad čia inovacijos yra itin svarbios ir visi ekonominiai ir socialiniai aspektai turi susilaukti reikiamo dėmesio negalime galvoti apie e, trumpalaikius tikslus, turime galvoti apie ilgalaikius tikslus, kurie užtikrintų energijos saugumą visiems vartotojams ES. Be to turim galvoti apie geresnės kainas. Ačiū. Ačiū. Toliau Nikolajek. Ačiū. Pone pirmininkė, mėlyi kolegos. Lisabono sutartis suteikia ypatingą juridinę bazę ES energetikos politikos raidai. Ta baze turime gerai pasinaudoti, kad būtų modernizuotos ir patobulintos e, energetinės jungtis ir pritaikyta Europos energetikos infrastruktūra. Kad pasiektume Europą 2020 tikslų, tai yra būtina E, tiekimo saugumas ir valstybių narių solidarumo užtikrinimas energetikos sektoriuje e, galėtų būti e, labiau prieinami per sanglūdos politiką. ES reguliuotojų bendradarbiavimas leistų užtikrinti geresnį energetinį bendradarbiavimą per sieną, nes taip būtų susijęti vietos ir regiono energijos tiekėjai ir energijos tinklai energetikos infrastruktūros projektų koordinavimas e, vietos, regionų ir Europos lygių yra būtina prielaida tam, kad, e, būtų, e, kad gerai funkcionuotų energetikos jungtis ir būtų gerai panaudomi papildomi fondai iš ES šaltinių. Ačiū. Toliau ponė Figureido. Ačiū, panas pirmininkė. Pirmininkė niekada pakankamai nebus. Pakankamas svarbos bus, nebus suteikiama energetikos rinkai. Reikia tikrai planuoti prioritetinę energetikos strategiją 2020 metais. Tokiai, kad visi veiksmai būtų labiau patenkinami, reikia, kad būtų daugiau investicijų duodama, tačiau šalis, kurio ekonomika dabar sudėtingoje padėtyje, tikrai nepajėgia tų investicijų tiek duoti. Ir tai paskatins dar didesnį atskirtį ir daug daugiau skurdo, energetinio skurdo. Taigi daug, mano mūsų manimų, reikia imtis labai svarbių priemonių. Turi būti visų pirma viešoji politika užtikrinta, kuri garantuotų prieigą prie energetikos, energijos visiems vienodai. Reikia išsaugoti valstybinis įmonės šioje srityje, stiprų valstybinį sektorių, kuris leistų regionams ir šalims patirintiems sunkumus vis tik tai užsitikrinti energiją. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad visi turės prieimą prie energijos. Negalima sukurti energinio skurdo problemos, kuomet vien milijonai šalių susidurs su prieigos problema, su šildymo, tarkime, stokos problema. Ačiū, ponas Keli. John. Dar kartą dėkuoju pirmininkė. Norėčiau e, padėkoti pranešėjui už šį pranešimą, už energiją. Jis paminėjo vieną labai svarbų dalyką - Europos interesus. Turime pradėti apie juos galvoti. Ne apie valstybių narių interesus, ne apie pasaulinius interesus, bet Europos interesus. Ir kuo greičiau mes patys galėsime apsirūpinti energetiką, uh, tuo labiau sustiprėsime viso pasaulio keise. Ne 2050 metais to reikia, bet kur kas greičiau. Mes turime viską panaudoti, ką galime - vėjo, e, jūros energetika, saulės energetika. Jeigu turime kastinio kūro išteklių Europoje, taip pat turime juos plėtoti, nes dabar toks kuras ateina iš kitų šalių, kitų režimų, o mes turėtume Europoje užsitikrinti juos ir tokiu atveju mes tada galėsime patys atsigręžti į pasaulį. Dėkoju, paskutinis pasisakys ponas Paška. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos narė, Europos parlamentas yra patvirtinęs ES energetikos infrastruktūros koncepciją. Nenumatomi veiksmai net ir po 2020 e, metų. Galvodami apie tą laikotarpį ir apie energetikos infrastruktūrą, mes turime suvokti, kad atsiras naujų poreikių, kurie yra susijęs su tinklais. Šiandien tinklai neleidžia e, perduoti naujos energijos, energijos pagamintos iš naujų šaltinių, todėl e, prioritetai 20 metams turėtų būti plėtoti tokius tinklus. Mes turime turėti požiūrį ir, e, galvo, ir jį plėtoti atsižvelgdami į būsimus ekonomikos poreikius. Tai yra svarbu mums visiems. Dėkuoju dabar žodis komisijos nariai Malstrom. Išklausykime, kokie yra komisijos prioritetai. Gerbėmiai nariai, labai ačiū. Dėkui pranešėjau. Komisija labai sveikina jūsų uh, savo iniciatyvą parengtą pranešimą apie prioritetus energetikos sityje. Tai komisijai taip pat labai aktualus dalykas. Dėkuoju ir pranešėjui, ir šešėliniams pranešėjams už jų uh, ryštą, atsidavimą. Energetikos tinklai yra esmė mūsų sistemos. Mes turime užsitikrinti tvarius tinklus, kitaip neįvykdysime savo energi tikslų energetikos srityje ir kovos su klimato kaita srityje. Energetikos sistemą reikia iš esmės pakeisti, tai reiškia didžiulius iššūkius, bet ir galimybės e, gaminant e, ir perdodant bei vartojant e, energetiką. E, Energetikos infrastruktūra bus labai svarbi ir siekiant mūsų emisijų sumažinimo tikslų. Vadovų taryba vasario mėnesį patvirtino, kad energetikos srityje reikia pademonstruoti solidarumą tarp valstybių narių, reikia galvoti apie alternatyvius tiekimo maršrutus, taip pat plėtoti atsinaujinančius šaltinius. E, mums reikia energetikos infrastruktūros politikos, e, kuri pakeistų e, dabartinį būdą, kaip naudojami energetikos tinklai, infrastruktūra. Pernai lapkričio mėnesį komisija patvirtino komunikatą, kuriame išdėsti mūsų požiūrį į e, šiuos dalykus. Aš norėčiau paminėti čia poreikius. Mums reikia kurti tinklus, kad galėtume e, šiaurinėse jūrose pagamintą vėjo pagalba energiją perduoti toliau. Taip pat mums reikia diversifikuoti e, dujų tiekimo šaltinius. Mums reikia e, pietvakarių Europoje užtikrinti jungtis, taip pat e, regione padidinti lankstumą dujotikiuose. Reikia integruoti dujų rinkas atskiras į vieną europinę dujų rinką, turime kovoti su, e, įskaitant, turime kovoti su Baltijos, su energetikos salomis, pavyzdžiui, Baltijos šalys tebėra tos salos, turime siekti, kad taip nebebūtų. Mes e, turime galvoti apie tokius dalykus kaip e, veiksmingesnis leidimų išdavimas, konsultacijos įgyvendinant projektus ir ateitie šie dalykai bus labai svarbus. Uh, Įgyvendant infrastruktūros politiką taip pat labai svarbu yra užtikrinti finansavimą. Numatyta, kad 200 milijardų eurų per ateinančius metus reikės. Aišku, neteis, nenukris tie pinigai iš dangaus. Komisija yra e, paskelbusi visai neseniai pasiūlymus dėl naujosios daugiametės e, finansavimo programos ir 14-20 metams siūloma skirti 9,1 milijardų eurų. Mums reikia ES finansavimo infrastruktūrą energetikos srityje, kad būtų galima pasiekti energetikos ir klimato, kovos su klimato kaita tikslų. Mums taip pat reikia užsitikrinti, kad visi piliečiai galės įsigyti e, energetikos išteklių konkurencingomis kainomis Ir tam taip pat reikia numatyti įvairias priemonės, skaitant finansinės, kurios atsispindės daugiametėje finansavimo programoje. Šiandieną buvo kalbama apie daug svarbių dalykų, pavyzdžiui, energetikos projektų prioritizavimas, apie paspartintą leidimų uždavimo procedūrą, apie tai, kaip reikia įtraukti suinteresuotas šalis ir kaip galima užsitikrinti finansavimą. Mes atsižvelgsime į visus tuos dalykus plėtodami teisėkuros pasiūlymus dėl energetikos infrastruktūros mm, kūrimo. Paskelbsime pasiūlymus šių metų rūdienį ir mes su parlamentu, rengdami pasiūlymus savo bendradarbiausime, taip pat e, laukiame jūsų nuomonės apie tai, ko reikės Europai 20 metais ir ateityje. Dėkuoju dabar žodis pranešėjui. By... Atsiprašau, pirmininkas padėkojo pranešėjai, o dabar kitas klausimas - visuotinės svarbos socialinės paslaugos. Ir...